kovojant su tokia praktika, kuri prieštarauja Lisabono sutarčiai švietimo srityje. Ir tikrai naujai valstybei nariai tokia politika negali būti taikoma. Ačiū. Taigi, šis darbo atvarkės punktas baigėsi. Dėkoju, kad buvote kantrus. Turėjome labai drausmingai vesti šią procedūrą. Ne visiems buvo suteikta galimybė pasisakyti. Tikiuosi, kad galbūt kitą kartą ta galimybė jums bus suteikta, bet darbo atvarkės, šis darbo atvarkės punktas baigiamas. Na, o dabar bendros diskusijos dėl kelių pranešimų 2011 m. biudžeto prioritetų tema. Sidonija Elžbieta Jerdžejevska, jeigu teisingai ištariau pavardę, sako pirmininkė, paneši, parengė pranešimą dėl 2011 metų biudžeto prioritetų trečias skirsnės komisija ir Helga Triupel dėl 2011 metų biudžeto gairių. Tai yra du atskiri pranešimai. Na ir pirmiausia, kviečiu ponę Jerčiajevską. Prašau. Aštuonios minties jums skiriamos. Szanowna Pani Przewodnicząca, Šanovni panie komisarzu, šanovne koležanki į koledzi. Ačiū. Komisarė, ponios ir ponai. Biudžeto procedūra 2011 metams yra labai ypatinga, išskirtinė, kadangi tai yra pirmasis, pirmieji biudžetiniai metai, kuomet jau yra taikoma Lisabono sutartis. Galima teikti, kad esame kaip ir pionieriai. Tai reiškia, kad mums tenka ypatinga atsakomybė. Lisabonos sutartis parlamentui suteikia papildomų prievolių ir nuo mūsų priklausys, kaip mes tą galimybę pasinaudosime ir kaip įsitrauksime į konstruktyvų dialogą su komisija ar taryba tam, kad to, tie nauji variantai mūsų būtų kuo galima geriau įgyvendinti. Nau, nauja Lisabono sutartie numatyta nuostata, kad nebus dviejų svarstymų. Taryba ir parlamentas per vieną svarstymą turės susitarti. Aišku, tai mums meta tam tikrą iššūkį, turėsime elgtis labai drausmingai. Mes Europos parlamente turėsime būti labai drausmingi, nes turėsime tik vieną galimybę. Antrojo svarstymo nebus. Taigi, sutaikinimo posėdžiai bus rengiami išspręsti sudėtingiausiams klausimams. Na ir tikėkime, kad viskas vyks sklandžiai ir elgsimės labai drausmingai nuo pat procedūros pradžios. E, šie metai yra išskirtiniai ir dėl to, kad komisija buvo patvirtinta šiek tiek vėliau ir uh, metinė strategija buvo pristatyta irgi šiek tiek pavėluotai. Pradžioje metinės strategijos dar nebuvo ir tai yra dar viena išimtis, kadangi mes, Europos parlamentas, pirmieji pasisakėme dėl 11 metų biudžeto, parengdami šiuos du pranešimus. Taigi šiuo atveju ne komisija tarė pirmąjį žodį, kaip kad e, yra įprasta. Šie metai išskirtiniai ir dėl to, kad tai yra penktasis daugia finansinių perspektyvų biudžetas, perspektyvų numatytų 7-13 metams. Per pirmasis keturias biudžeto procedūras mes daug ko išmokome, mano manimu, ir mes lenkiškai teigiame, lenkų kalboje teigiame, kad dažnai teko e, trankyti galvą į sieną, nes, nesvarbu, kaip um, įvertinsime, ar mes lenkai sakome, kad galvą daužome į lubas, e, kitose kalbose į, į sieną daužoma. Esmė, kad buvo e, pasiektas limitas. E, vienas B, 3B kategorijose buvo labai ribota marža numatyta. Ir dėl jos teko nemenkai pakovoti. Taigi e, buvo manoma, kad daugiametė, e, daugiametė finansinė programa turės būti iš naujo per, perrinkta, bet dabar turime atsižvelgti Lisabono sutartį, reikia peržiūrėti daugiametę finansinę programą, nes mes įgavome naujas, į, naujus įgaliojimus išorės veiksmų srityje, parlamentas įgavo naujų prievolių ir reikės priimti biudžetinius sprendimus šiuose naujose srityse. Ir strategijoje 2020, 2020 yra daug naujų dalykų, į kuriuos reiks atsižvelgti. Dar praeitais metais apie tai niekas net nemastė, o dabar jau yra toms rytis numatytos konkrečios lėšos, konkretus finansavimas. Na ir aš tikiuosi, kad jaunimas bus pagrindinis biudžeto centras, dėmesio centras, nes turime investuoti jaunų žmonės į švietimą, tai yra investicija į ateitį. Taip pat norėčiau pasakyti, kad bet kam išgyvenant tarpinį laikotarpį, iš švietimo perinant į darbo rinką, tai yra labai svarbus laikotarpis dabar esant ekonominiai, e, finansiniai kriziai, žmonės, jauni žmonės nuo 21 iki 24 metų amžiaus negauna darbo ir negalime tos problemos nespręsti. Labai sunku iš švietimo sistemos pereiti į darbo rinką ir tas procesas turi būti palengventas jauniems žmonėms. Reikalingi, matome, technologinių pokyčių. Šalia to dar yra ir geografiniai pokyčiai, demografiniai pokyčiai. Žmonės turi turėti teisę judėti, e, modernizuoti savo žinias, mokytis. Taigi turime performuoti akademinį lygmenį, tas mokymo programas ir užtikrinti e, jaunų žmonių integraciją, pasirūpinti, kad e, žmonės taptų mobilesni, judesni ir dalintųsi žiniomis tarpusavyje. Taigi, mobilumas yra pagrindinė laisvė užtikrinta sutartyse. Tai yra pagrindas tinkamam vidaus rinkos funkcionavimui. Na, o dabar kalbėsiu angliškai ir kalbėsiu vietoj ponios Helga Triupel. Dabar pristatysiu ne tik Europos komisijos biudžetą, bet ir kitų institucijų bei parlamento biudžetą. Ir dabar jau kalbėsiu angliškai. Šioje procedūros, e, šiame procedūros etape reikia biudžeto kontekste numatyti tam tikras gairias, kalbant apie įvairių institucijų administracinius biudžetus, įskaitant ir Europos parlamentą, e, bet ne Europos komisiją. Apie ją kalbėjau vėl anksčiau. Dabar koks yra bendrasis kontekstas? Aplinkybės, remiantis kuriomis e, tvirtinamas 2011 metų biudžetas yra labai ypatingos, kadangi marža pagal penktąją kategoriją yra labai ribota. Ir dėl to, kad Lisabono sutarčiai sėkmingai įsigaliojus reikia e, apibriežti naujus prioritetus visoms ES institucijoms. Įsigaliojus Lisabono sutarčiai pasikeičia biudžeto tvirtinimo procedūra. Dėl to reikalingas dar artimesnis bendradarbiavimas ir dialogas tarp e, įvairių institucijų. Tarp institucinis bendradarbiavimas yra susijęs su keliais aspektais - vertimo gebėjimai, samdymas, keitimasis geriausia praktika ir efektyvumo, veiksmingumo didinimas. To reikia pasiekti tose srityse, kaip kad, pavyzdžiui, EMAS srityje, nediskriminavimo politika ir kitose. Vidutinės ilgalaikės trukmės strategijos kūrimas buvo biudžeto komiteto darbo baras eilę metų ne tik e, kalbant apie parlamentą, bet ir apie kitas institucijas. Nėra aišku dėl išorės tarnybos biudžeto formos ir, ir dydžio, dėl to e, finansinė situacija penktojoje kategorijoje yra dar sunkiau prognozuojama. Dabar kalbant konkrečiai Europos Sąjungos biudžetą, Europos parlamento biudžetą, numatyti tokie tikslai e, narių ekspertinių žinių didinimas, e, biblioteka, seminarai bibliotekose, taip pat institucinių aspektų didinimas, taip pat reikalinga e, teisėkuros e, žinių, reikalingas teisėkuros žinių lavinimas. Dėkoju. Uh, Labai ačiū, o dabar pasveikinsime Janus Levandovskį naujose pareigose ir iškart suteiksime jam žodį. Pirmininkė, gerbiami biudžeto žmonės, iš žmonių išrinkti atstovai. Klausiausi parlamento prioritetų 2011 metams, kaip ir kovo 16 patvirtintų tarybos e, gairių. Aš galiu sutikti su pagrindinėmis kryptimis ir sutikti, kad tai nėra eilinė metinė procedūra dėl dviejų priežasčių, kurias ir įvardino parlamento pranešėja. Pirma iš tų priežasčių yra ta, kad mes prisitaikome prie aplinkos po Lisabono sutarties įsigaliojimo. Jau didžioje dalimi prisitaikėme, tačiau dar liko dalis darbo, todėl būtinas geras bendradarbiavimas, kaip niekada anksčiau, tarp visų institucijų, nes yra tik vienas svarstymas parlamente, tas jau buvo suderinta, bet aišku yra tam tikri perinamo laikotarpio tarpio susitarimai, procedūra e, dėl pragmatiškumo nuo 75 metų, kaip yra sudaromas biudžetas, visa tai yra patvirtinta, išlieka tik tai uh, aišku, taikinimo komiteto darbas, tai yra labai svarbu, kai yra tik tai vienas svarstymas tvirtinant biudžetą. Todėl rytoj trialoge komisija pristatys pagrindinius klausimus diskusijoms ir kaip mes galėtumėm susitarti dėl taikinimo proceso visų sąlygų prieš pradėdami 2011 e, m. biudžeto tvirtinimo procedūrą. Uh, Antra priežastis, kodėl tai nėra eilinė metinė procedūra, yra tai, kad mes dabar esame um, Europoje po krizės. Daugelis valstybių narių vis dar um, turi biudžeto um, skolas, įsiskolinimą, biudžeto deficitą, daug rimtų problemų. Todėl kaip niekada anksčiau turime um, siekti itin tvirto finansų valdymo, patikimo prognozavimo ir operatyvinio biudžeto įgyvendinimo. Kas lengvai pastebima yra kategorijos tos eilutės, kurioms atrodo trūksta finansavimo 1A4 Ir būtent bendradarbiavimo dvasia mes galime um, pakoreguoti finansinę perspektyvą ir tai padaryta keturis kartus metinės, metinėse procedūrose jau. Iki šiol mūsų išvados turi būti pristatomos mm, tarp institucijų sutarimo veikimo ataskaitos rėmose ir pristatomos tą pačią dieną, kaip ir m, mm, biudžeto projektas yra balandžio 27 dieną ir nusinčiama parlamentui. Uh, Mm. Sidonė Janževska, parlamento pranešėja, šis tik ne mano, bet būtent parlamento pranešėja ir mano tarnybos mokosi jos pavardę ištarti teisingai. Mm. E, ypatinga dėmesį skiria jaunimui. Jaunimas yra iškeliamas į centrą jos pranešime. Akivaizdu, kad pagal jos pranešimą didelis prioritetas e, skiriamas trečiai kategorijai, jos patobulinimui, tai yra švietimas, jaunimo vieta darbo rinkoje. Visa tai yra pagrysta atsižvelgiant į bedarbių skaičių. Lygiai taip pat yra svarbu kad išbrauktumėm parašų, e, pažadus dėl mm, gaivinimo plano. Labai svarbu galvoti apie tai, kas yra svarbu Europos piliečiams. Labai svarbu įgyvenimo greitis 2011 e, metais ir lygiai taip pat svarbu administracijos darbo efektyvumas. Todėl noriu pabrėžti, kad šiemet komisija nežiūrėdama to, kad prisitaikome prie Lisabono sutarties mm, įsigaliojimo, neprašys papildomų išlaidų. Mes kolegijos patvirtinom, nusprendėme, kad balandžio 27 bus patvirtintas biudžetas ir kaip įprasta tą pačią dieną teiksime tą biudžetą mm, biudžeto komiteto e, nariams Europos parlamente. Pradedame dabar jau 2011 metų biudžeto e, sudarimo procedūrą ir aš tikrai pažadu, kad laikysimės bendradarbiavimo dvasios, bet aišku, kad šį kartą mes naudojame procedūrų prototipą, kurį teks išbandyti šiais metais pirmą kartą. Ačiū komisarė. Asberman, vystimosi komiteto vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone Levandovski, Pane pirmininkė, vykstant ekonominiai kriziai yra neišvengiama, e, kad ES biudžetas patirs spaudimą. Tad prieš apsisprendžiant dėl išlaidų reikia apsvarstyti keletą kartų, ar verta tai daryti. Ir čia norėčiau pasakyti vystimosi komiteto vardu. Padėti besinčiams šalims yra mūsų pareiga, mūsų atsakomybė. Tvari plėtra sudaro galimybės naujas galimybės žmonėms, kurie tų galimybių neturi. Tai taip pat būdas yra ir mums iš krizės išeiti. Besivyštančios šalis yra galimybė mums, tai yra šansas mums. Mes, aišku, galėtume numatyti mikrofinansavimą. Reikia, kad besivystančiose šalise būtų galima geriau išplėtoti mikrokreditų e, gavimo galimybės. Mes turime apsaugoti ES biudžetą. Net jau tai yra sunku, komisaras Pybalks ir toliau turi e, būti atsakingas už e, biudžetą vystimuisi, o to ne, jis neturi perėti ponios Ešton atsakomybės srityje, nes mes negalime um, savo, um, mes negalime finansuoti kitų dalykų iš būtent šio biudžeto. Dėkoju. Pirmasis kalbėtojas frakcijų vardu kolega Fernandės, dvi minutės, prašau. Senhor Presidente, caro ponė pirmininkė, gerbiamas komisarė, e, gerbiami kolegos. Džiaugiuosi, kad apie 2011 biudžetą yra sakoma, kad tai yra jaunų žmonės orientuotas biudžetas. Išgirdome daug pasiūlymų skirtų jauniems, e, pirmiausia siekiant užtikrinti jaunų žmonių užimtumą ir e, finansinės paskatas programai Erasmus. Padėti jauniems E, remtis inovacijomis ir skaitmeninė darbo tvarkė. Yra kiti siūlymai, kurie turėtų padėti įtvirtinti tvarę ekonominę plėtrą ir skatinti užimtumą ES. Kai dėl parlamento biudžeto. Turime pasakyti, kad EPP frakcija pasisako už tvarų biudžetą, už griežtą biudžeto tvarką, kai reikia pagrysti kiekvieną išleistą eurą. Mes pasisakome ir už tai, kad būtų atsisakoma kad būtų uh, keičiama biudžeto koncepcija. Aš manyčiau, kad yra teisinga pirmiausia manyti apie efektyvumą. Reikia nustatyti ilgalaikę nekilnojimo turto tvarę politiką. Manyčiau, kad taip pat reikia geriau išsiaiškinti, E, kokios yra fiksuotos išlaidos, kiekvienu atveju išsiaiškinti, kiek kiekviena politika kainuoja ir koks yra kaštų ir naudos santykis. Europos parlamento prioritetai turi būti gyvendinami, o, tai pirmia, o svarbiausias parlamento tikslas pirmiausia yra kokybiškas teisėkuros darbas. Mūsų institucija turi turėti reikiamas priemonės tam darbui kokybiškai atlikti. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai Mes svarstysime šį klausimą vieno svarstymo metu, tad reikės glaudesnio bendradarbiavimo ir intensyvesnio dialogo. Mes stengsime, kad tas dialogas būtų lojalus e, ir turėsime tikslą apginti savo interesus. Ačiū. Grazie. Nebaltarį. Ačiū. 2011 m. biudžeto gairės bus pirmasis žingsnis kito Europos biudžeto link. Labai konkretus apčiuopiamas žingsnis. Biudžeto komitete mes siekiame nustatyti labai aiškius prioritetus, kad jie būtų apčiuopiami ir būtų aišku, ką daro Europa. Pavyzdžiui, prioritetas skiriamas jaunimui. Ir ne, ne vien tik jaunimui. Inovacijoms taip pat. Na ir pagrindinis atspirties taškas, žvelgiant į ilgalaikę socialinę politiką, irgi turi būti numatytas biudžete, kalbant apie 2020 metų strategiją, kovojant su nedarbu, kovojant su klimato kaita, reikalingas tas pagrindas. Taip pat turime pasirūpinti, kad tai neliktų tik tai žodžių lygmenių, bet virstų, virstų veiksmais, kad būtų pakankamai lėšų, išteklių, kad nebūtų daroma kompromisų, kad nebūtų karpoma Tai bus labai realistiškas žingsnis į priekį mano vertinimu. Judėjimo laisvė yra labai siaura, kai kalba eina apie finansus. Tai reiškia, kad nepakanka lėšų daryti tai, kas yra svarbiausia - imtis novatoriškų veiksmų. Ir tai yra labai jautrus dalykas, pažvelgus į pirmąjį skirsnį - konkurencingumas, augimas, darbo vietos. Ir ne tik tai Biudžetas turi būti lankstus taip pat. Biudžetas turi greitai sureaguoti į piliečių reikalavimus. Žmonių, asmenų reikalavimus, tie reikalavimai keičiasi, nes esame žmonės. Ir reikalinga, kad biudžetas būtų tikras Europos augimo instrumentas. Reikia apibriežti aiškus ateities strategijos veiksmus, ypatingai kalbant apie strategiją 2020. Taip pat reikia ieškoti konkrečių sprendimų kiekvienam lankstumo, kiekvienai lankstumo priemoniai per biudžetą, tam, kad galėtumėm susidoroti su ateities iššūkiais, kai jie iškils. Dėkoju. Ponas Godmanis, dvi minutės, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė, mėly kolegos. Tris dalykus norėčiau akcentuoti. <clears throat> Pirmiausia, dėl struktūrinių fondų. 35 e, maždaug procentai viso biudžeto. 2000-2006 metų laikotarpiu nebuvome turtingesni e, ir dabar, tik, dabar nesame turtingesni, anksčiau buvo skirima 25 procentai, o dabar staiga 35 procentai. Taigi kaip e, pasieksime uh, E, įgyvendinsime tą biudžeto dalį, nes susidursime su situacija ir lėšos nebus panaudotos. Gali būti numatytas rezervas. Antras dalykas. Reikia apmokėti praeities sąskaitas ir komisija numatė 5 milijardus. Aš manau, kad yra valstybių, kurios nereikalavo pusę metų kompensacijų ir ne, nemanau, kad bus panaudotos visos tos lėšos. Taigi kyla klausimas, ar tos lėšos bus įsisavintos ar ne. Dar vienas dalykas. Du labai rimti dalykai dėl biudžetų. Žemės ūkio biudžetas, biudžetas 2009 metais 2 milijardais mažiau įsipareigojimų mokėjimams. O dabar mokėjimų, įsipareigojimuose mokėjimams lėšos numatytos kaip ir didesnės, bet ar jos bus įsisavintos ar ne. Ir dar vienas dalykas. Antoji pagrindų programa, antroji A kategorija. 2009 metais lėšos skiriamos mažesnės nei 2008 metais, taigi dabar kyla klausimas. Ar bus tinkamai lėšos panaudotos, ar galėsime planuoti biudžetą, esame dabar tokiai situacijai, kai poreikių yra tiek daug ir kitose srityse. Ar bus rezervų ar ne? Ačiū. Ziobro. Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie priorytetów dotyczących budżetu. Rezolucijos. Projektas dėl biudžeto prioritetų 2011 metų mm, turi tokį paragrafą, kur yra pasakyta, kad prioritetai negali būti skirstomi, nepaisant sanglaudos politikos, struktūrinės politikos ar žemės ūkio politikos imperatyvų. Tai yra tas įspėjimas, kuris yra reikalingas, matant, kokie prioritetai buvo nusistatyti. Europos Sąjunga purto krizė. Inovacijos galėtų būti vienas iš problemų sprendimas, tačiau skurdesni regionai ES neturi instrumentų inovacijoms užtikrinti. Jei norime, kad ES būtų užtikrintos lygios galimybės, turime remianti struktūrinę politiką ir sanglaudos politiką. Šioje krizės fazėje reikėtų neužmiršti, kaip svarbu yra solidarumas ir reikėtų išvengti per didelio atotrukio tarp atskirų šalių. Ponas Portas. Dėkui, ponė pirmininkė. Šiandien mes pradedame diskusijas dėl 2011 metų svarbiausių biudžeto krypčių. Tarp prioritetų minimas jaunimas. Tai yra ir pereinamasis laikotarpis. Pirmiausia, kalba apie tą laikotarpį, kai jauni žmonės turi pereiti iš mokslo pasaulio į darbo pasaulį. Galima būtų pasiūlyti programą Erasmus pirmasis, pirmoji darbovietė. Tačiau dažnai sunkumai iš, iškyla iš detalių. Kokie tie sunkumai gali iškilti, kaip tiksliai mes tą Erasmus pirmoji darbovietė įgyvendinsim? Ar padėsime studentams kokiais nors būtais, ar, pra, ar padėsime grinais pinigais? Kaip? Tai nėra menka smulkmena. Dažnai e, vis, vis dažniau yra keliamas klausimas, ar Erasmus padės kurti prastai apmokamas darbo vietas ar ne. E, tai yra tikras iššūkis jauniems žmonėms. Ar tai bus ta programa, kuri padės kovoti su jaunų žmonių nedarbu, Ar tai taps dar viena programa, kuri padės maskuoti jaunų žmonių nedarbą? Tai štai, apie ką turėtų suktis diskusijos. 2011 metais e, skubiausia bus kovoti su nedarbu, kuris krečia visą Europos Sąjungą. Tad mums teks didžiulė atsakomybė sprendžiant šią problemą. Tai taip pat bus iššūkis ir ES biudžetui. 2011 metų biudžetas e, bus pagristas daugiametė finansinė programa, kuri buvo numatyta septyneriems metams ir kuri niekaip nebuvo pakeista nepaisant finansų krizės. Biudžetą mes tvirtinsime metų pabaigoje, tačiau tas biudžetas ir toliau pasmerks mus tokiam vidutiniam darbui, vidutiniams problemų sprendimams. Prioritetai dėja netitiks ir ambicijos netitiks mūsų turimų lėšų, nes tokia yra apspręsta biudžeto struktūra, nieko čia nepadarysi, ačiū. Andreasin. Ačiū pirmininkė, kolegos siūlomas 6,5 procentų padidinimas Europos parlamento biudžetui 2011 metams dar kartą rodo, kiek parlamentas yra atitrūkęs nuo realaus gyvenimo ir žmonių interesų, kaip mes galime paaiškinti tai savo piliečiams paprastu laiku, ypač sunkmečiu, kad um, išlaidos viršė 2 milijonus svarų kasmet. Kaip galima pas, paaiškinti jiems, kad jeigu nori jie tikrai tokio parlamento, kurio galėtų didžiuotis, jie turi sumokėti tokią sąskaitą. Kaip mes galime paaiškinti tiem, kurie netenka darbų, kad mums daugiau, reikalinga daugiau darbuotojų ir savonų sutartis, kad mm, reikia padidinti parlamentarų atlyginimus, nes dabar ir Lisabonos jie daugiau dirba. 15 procentų jaunimo Junktinėje karalystėje neturi darbo, gal net ir daugiau. 45 mm, procentai jaunimo neturi darbo Ispanijoje. Kaip jie supras tokį padidinimą, kad jis jiems padės susirasti darbą? Daug kas iš jų turi puikų išsilavinimą, jiem reikia tik tai galimybių įsidarbinti. Atvirai sakant, aš tikrai negalėsiu atsakyti į jų klausimus. Gal gali kas nors paaiškinti mano rinkėjams, kaip tas faktas, kad parlamentas turi dvi buveinės Briuselį ir Strasbūrę, padės mokesčių mokėtam išsimokėti ipoteikinės paskolas, pamaitinti ar išmokslinti vaikus, nes tai yra dalis tų dviejų milijonų kiek, e, to, kainos mūsų darbo. Aišku, gražu kalbėti apie kilnius tikslus, investuoti jaunimą švietimą, propaguoti kalbų mokymasi, stiprinti inovacijas, ekonomikos raidai ir darbo vietų kūrimą gyvenimą e, Europoje. Tačiau auditorių ataskaita tikrai nedžiugina dėl to, kaip yra leidžiamos es lėšos. Taip pat įsipareigojimai, kurie dar neapmokėti, rodo, kad ES prastai planuoja. Gana kalbėti negalima e, pakęsti jokių pasiūlymų didinti biudžetą. Pane Andrėjas, Andrėjasen, jūs labai viršėt savo pasisakymo laiką. Pane Vertman. Ačiū. Panas ir ponai kolegos, 2011 metų biudžeto ES prioritetai m, mm, turi atspindėti krizės laikotarpį, mm, bendros pastangos mm, užtikrinti socialiai teisingus sprendimus yra labai svarbus. Tad sutelksiu dėmesį į du aspektus. 2011 metų biudžeto esmė yra dėmesio sutelkimas į jaunimą. Tai yra raktas ES ateitį. Jaunimui, jaunimas yra reikalingas rytojaus Europai. Mes turime tai turėti omenyje, ypač šiomis ekonominėmis aplinkybėmis, kad darbo vietos dinksta. Uh, Kitas dėmesio centras yra inovacijos, tad labai teisinga tikėtis, kad e, šiame sektorėje bus kuriamos naujos darbo vietos ir kad gerės socialinė situacija. Surjan. Manau, kad visi žinome, kad ES turi reformuoti savo biudžetą. Reikia jį peržiūrėti. Tačiau per metus to nepadarysime. Per trumpas laikotarpis ir štai dėl to kyla problemų. Šis biudžetas yra labai nelankstus, neleidžia greitai sureaguoti į einamuosius reikalavimus. Prireikė metų tam, kad e, pakeistume kažką biudžete. Tie svertai yra labai siauri. Pranešėjai, pranešėjos pateikė labai gerus pasiūlymus, užsibrėžė puikius tikslus ir aš tikiuosi, kad parlamentas rimtai atsižvelgs į tas idėjas ir pritars pranešimų tekstui. Labai teisinga yra spręsti jaunimo problemas, nes priešingų atveju jaunimas nuo mūsų nusisuks, nusisuks nuo europietiškos svajonės. Ir aš norėčiau daugiau pakomentuoti sanglaudos politiką tai nėra labdara. Didelis atotrukis tarp išsivyščiusių ir nepakankamai išsivyščiusių regionų. Ja reikia kažkaip užpildyti. Jeigu regionas yra turtingesnis, tuomet kuo, kuo turtingesni yra regionai, tuo išauga labiau ES konkurencingumas. Ir valstybės narės turi tinkamai panaudoti lėšas, palikti jas programuose. Ir kai tos lėšos yra panaudojamos, svarbu tikrai pasirūpinti, kad lėšos vertos rezultatų, nes priešingų atveju e, lėšomis yra tik švaistomasi ir nėra jokio rezultato. Taigi aš tikiuosi, kad mes to sieksime. Biudžeto komitetas labai uh, griežtai stebės, kad e, lėšos būtų teisingai panaudojamos. Ačiū, ponas Vogan. Ačiū, ponė pirmininkė. Sveikinu šį pranešimą apie Europos parlamento biudžeto gairias, sveikinu diskusijas dėl to, kokie yra prioritetai, siekiant užtikrinti, kad Europos parlamentas galėtų tinkamai dirbti. Pradinis pranešimas buvo šiek tiek miglotas, bendro pobūdžio, tačiau pakeitimai komitete šiek tiek sukonkretino pranešimą ir biudžeto komitetas bandė įvertinti ir poreikius, ir atsakomybės pagal Lisabono sutartį ir padidinti, kuo galima mažiau padidinti išlaidas, laikantis tam tikrų maržų ir tam, kad e, viešieji finansai būtų tinkamai prižiūrimi. Aš tikiuosi, kad visi parlamentarai tai atsižvelgs. Šiuose gairėse prioritetų nustatymas yra labai svarbu. Kalba neina vien tik tai apie pinigų panaudojimą, kalba eina apie santaupas ir lėšų panaudojimą geriausių įmanomų būdų. Dėl to aš labai džiaugiuosi, kad kalba eina apie žinių valdymo sistemą. E, ta idėja yra plačiai primtina, mes turime visus informacijos šaltinius e, apjungti. Euro parlament, Europos parlamento televizijos projektas yra irgi sveikintinas, pažiūrėsime, ar jis bus veiksmingas. Taip pat e, sekretoriatų, iš, sekretoriatų skiriamos išlaidos ir e, papildomų darbuotojų darbinimas irgi yra labai svarbu per vidutinę ir ilgesnę perspektyvą, stiprinant Europos parlamentą kaip instituciją. Na ir žinoma, kyla sunkus klausimas dėl 20 procentų ribos, prieš, kabo, dėl ko buvo susitarta prieš daugelį metų. Aš ir biudžeto komitetas mano, kad 20 procentų ribos keitimas turi būti tinkamai aptariamas biudžeto komitete tarp įvairių, taip pat ir ES institucijų, tai negali būti vienašališkas sprendimas. Uh, Socialdemokratai pateikė keletą pakeitimų, dėl kurių bus balsuojama rytoj. Mes tikimės, kad tie pakeitimai tas gairias dar labiau patobulins. Viename pakeitime kalbama apie tai, kad yra sudėtinga visas administracinės išlaidas e, surašyti penktoje kategorijoje. Taip pat kalbama apie gairių ir e, samatų publikavimą tam, kad sprendimai būtų priimami tinkamai ir laiku. Ir aš tikiuosi, kad kolegos pritars tiems pakeitimams rytoj, kurių tikslas pagerinti, patobulinti gairias. Taip pat aš tikiuosi, kad kolegos pripažins, kad susita, susitarus dėl šių gairių teks prisijimti teks pradėti labai sudėtingas diskusijas dėl samatų, kurias paskelbė generalinis sekretorius. Tik tuomet mes galėsime pradėti kalbėti apie prioritetus, tik tuomet galėsime tinkamai aptarti, kaip būtų galima užtikrinti pusiausvyrą e, parlamento funkcionavime ir sumažinti išlaidas kiek įmanoma. Kolega Haglund. Pone pirmininkė. Esant sunkiam ekonominiam metui, tas biudžeto klausimas yra tikrai labai jautrus. 2011 metų biudžeto gairės apima ir Europos parlamento biudžetą. Tradiciškai išlaidos yra minimos penktojo antraštinėje dalyje. Ir matome, kad jos sumažė 20 procentų. Tai yra Lisabono sutarties reikalas. Sakoma, kad ir pinigų reikės daugiau darbui atlikti. Tada ties yra laikas pasižiūrėti, kiek didėja Europos parlamento biudžetas ir kiek tas didėjimas yra pagristas. 2020 m. strategijos rezultatai yra ambicingi, tačiau, kažin ar turėsim daugiau pinigų. Galbūt, pavyzdžiui, būtų galima numatyti kokią nors pinigų spausdintuvo įsigijimą, kodėlgi ne. Manyčiau, kad Turime taupyti ir turime e, atitikti papildomus reikalavimus. Svarbu, kad būtų numatytos lėšos tiem žmonėms, kurie dirba padėdami mums, parlamentarams, kurie yra mūsų padėjėjai. Liberalai nejaučia poreikio tą daryti. Jie šios aspektus vertina kiek kitai. Mūsų turimos gairės siūlomos šiandien yra geros. Mums tai yra padrasinimas labiau prižiūrėti savo pačių išlaidas. Ačiū. Voorzitter, we leven in financieel-economisch moeilijke tijden. Pone pirmininkė, laikmetis yra sunkus, visiems reikia verštis diržus, o administracijos struktūros turi taupyti ir bereikalo neišlaidauti. ES piliečiai, ES politika nelabai pasitikė, man tai kelia susirūpinimą, dėl to teikiu du siūlymus E, biudžetui ateityje. Pirmiausia, būdamas Europos parlament, būdami Europos parlamento nariais, turėtume pagrysti e, savo išlaidas. Kol kas to skaidrumo šios ir tie trūksta. Kai dėl stas pranešimo, norėčiau pasakyti, kad šią temą teiksiu pakeitimą. Antras dalykas info, nacionalinių Europos parlamentų biurų finansavimas. Manau, kad biudžetas tiems biurams yra pernelyg dosnus, reikėtų jį sumažinti gerų trečdalių. Kviečiu kolegas paremti šį siūlymą, tuo būdu mes parodysime, kad ketiname dirbti skaidriai ir kad nenorime savo numatyti kažkokių nepagristų privilegijų. Ponas, ponu Belderiui, a, ponas Belderis kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. 2011 biudžetas E, atitinka ES prioritetus. Ekonominis metas yra sunkus, ES turi suprasti, kad lėšų dėja yra mažiau, kad valstybės turi taupyti, taupyti labai griežtai ir kad ES pačiai teks taip pat savo viešasias išlaidas mažinti. Turiu esminį klausimą. Kalbant apie jaunimo programų finansavimą. Valstybės narės gali šią problemą spręsti, tačiau yra sritis, kur paramos reikėtų. O, ir tai yra pereimas jaunų žmonių iš mokyklos suolo į darbo rinką. Ar bus e, numatyta kažkas pažeidžiamiems jauniems žmonėms? Kalbu apie tuos jaunus žmonės, kurie gyvena skurdžiai ir kuriems reikia pagalbos. Lankiausi Bulgarijoje praeitą uh, savaitę ir pamačiau įkvepiantį pavyzdį. Europos Sąjungos parama yra sveikinama tenai ir laikoma labai gražių žestų. Ačiū, ponas Grifin, minutė. Budget. Svarbiausias bet kokio biudžeto prioritetas turėtų būti išleisti tik tai savo pinigus, nes jeigu leidi kieno kito pinigus be leid, jų leidimo, tai yra ne biudžeto leidimas, o vagystė. Um, Didžioji Britanija turi mokėti 6,4 milijardo svarų į ES biudžetą kasmet, tačiau nieko iš to negauna. 50 tūkstančių mūsų pensininkų uh, uh, mirė nuo šalčio šią žiemą, uh, nes negalėjo pasišilti šildyti savo būstų. Mūsų kariai žūsta nuo talivano bombų, tūkstančiai neturi galimybių gauti gyvybę išsaugančių vaistų. Ties 6,4 milijardo svarų tai yra labai blogai. Kiek būtų galima mokyklų ir ligonių pastatyti? Reikia sumažinti išlaidas ir nustoti plėšti iš Didžiosios Britanijos pinigus. Mūsų um, pensininkams, kariams reikia daugiau pinigų. Jiem tai yra gyvybės ir mirties klausimas. Mr. Garriga. Gariga dvi minutėm. Eh, Ačiū pirmininkė. Noriu pasveikinti poną Levandovskį, mm, parlamento didelį bičiulį. Dabar jis sėdi kitoje vietoje, nei seniau sėdėdavo kolegų tarpe. Mm, noriu taip pat pasveikinti, kad laikomasi senos biudžeto gairių tradicijos. Tai yra labai gerai, nes tuomet komisaras gali išklausyti, kokiu prioritetu Europos parlamentas norėtų laikytis prieš komisijai parengiant biudžeto projektą. Šiandien komisaras girdi tikr, tikriausiai visiškai kitokius dalykus, nei jis kasdien um, girdi iš komisijos generalinių direktoratų, kurie vis spaudžia jį, kad biudžetas būtų dosnesnis. Šiuo, par, šiuo metu Europos parlamentas tikrai nedarys jums spaudimo. Mes jums darysime spaudimą nuo rugsėjo mėnesio. Dabar mes norime, ponė Levandovski, kad jūs aiškiai suprastumėt, kokie yra Europos parlamento biudžeto prioritetai, kokie yra mūsų pasiūlymai kasdien iškyla vis naujų iššūkių, kurie turi atsispindyti 2011 metų biudžete. Jau daug yra įtampos dėl ketvirtos kategorijos, kur marža yra labai menkutė ir situacija mm, pasidarys dar blogesnė, kuomet Baltijos jūros strategiją turėsime įtraukti, bet to dar žemės ūkio problemos. Visa tai ne dėl to, kad turime bendro sprendimo procedūrą, o todėl, kad mes turime labiau panaudoti bendro sprendimo procedūrą žemės ūkija ir mes turime panaudoti panaudoti tas lėšas kitoms biudžeto eilutėms finansuoti. Be to yra penktos kategorijos klausimas, tai yra administracinės išlaidos. Čia yra labai e, didelė problema, reikia, kad būtų užtikrintas skaidrumas. Europos parlamentas nori sutaupyti lėšas tiek, kai eina kalba apie ES biudžetą, tiek, kai eina kalba apie Europos parlamento biudžetą konkrečiai. Aš tikiuosi, kad frakcijos nesilaikys populizmo, nesivaikys populizm, populistinių tik tai interesų. Ponas Ferma. Dvi minutės. Kolegos. Pone Levandovski, buvęs kolega, malonu tave matyti. Norėčiau trumpai pakomentuoti abu pranešimus. Pirmiausia, padėkoti poniai Ježevskai, kuri parengė puikų pranešimą. Socialistų frakcija pakei, pateikė kelis pakeitimus, kurie yra mūsų manimų labai svarbus. Mes manome, kad turime aiškiau parodyti, kad klimato kaita yra svarbus prioritetas. Negalime dabar nuleisti rankų dėl to, kad Kopenhagos viršūnių susitikimas nedavė gerų rezultatų. Taip pat turime išspręsti ir savo finansavimo problemas. Na ir jeigu norime, kad strategija 2020 būtų įgyvendinta, ES privalo pagerinti tos strategijos įgyvendinimą reikalinga pagerinti ekonominę padėtį, įgyvendinti socialinę darbo atvarkę. Tai yra tos politinės rytis, kurios turi būti esmingesnės. Taip pat reikalinga nusiųsti aišku signalą valstybėms narėms ir tarybai, kad reiks peržiūrėti biudžeto, biudžeto tam tikras kategorijas, ypatingai pirmąją, kur kalba eina apie darbo vietų kūrimą. Na, o kalbant apie Europos parlamento biudžetą, norėčiau pasakyti, kad nors mūsų poreikiai didžiuliai, turime atsižvelgti į ekonominės aplinkybės ir apriboti savo ambicijas. Turime sustiprinti parlamentą ir žinoma, aš noriu akcentuoti, kad turime gebėjimų politinėse frakcijose pasiekti Lisabonos tikslų. Tačiau tuo pat metu turime ieškoti sričių, kur būtų galima sutaupyti. Ypatingai tai pasakyti na, apie penktąją kategoriją administracinės išlaidos. E, dabar ši kategorija susiduria su didžiuliu spaudimu, nes kalba eina apie naują išorės veiksmų tarnybą, kam reikės irgi daug e, lėšų ir reikia at, at, pirmiausia atkreipti dėmesį į pagrindinės e, parlamento darbo sritis. sritis. Panas Van Orden ekonominio sunkmečio metu, kai reikia riboti viešasias išlaidas visose ES valstybėse narėse, visos ES institucijos turi irgi karpyti savo išlaidas ir parlamentas turi užimti lyderio vaidmenį šioje srityje. Dauguma parlamentarų siekia padidinti tas išlaidas ir tas, e, kai kur, kitose organizacijose būtų uh, bandoma sumažinti tas išlaidas, bet parlamente dėja taip nėra, nes yra didžiulė įsisiautėjusi būrokratija, reik, kurią reikia finansuoti, yra daug nereikalingų pastatų. Kaip toliau pateisinsime parlamento 95 milijonų e, biudžetą skiriamą reklamai kasmet? Taip pat Europarlamento televizijos projektą taip pat 2 milijardus skiriamus e, Europos istorijos namams. Kiekvienoje valstybėje narėje 40 milijonų eurų skiriama e, viešosioms išlaidoms, o mes dabar turime tiek daug parlamentarų ir nėra, negalime taikstyti su tuo, kad parlamentarai nereikalauja valstybių narių, kad būtų tas Strasbūro cirkas baigtas. Obermeier nėra, tai ponia Greslė. Gerbiami kolegos, norėčiau tarti poro žodžių apie biudžetą. Norėčiau pasakyti, kad užsienio reikalų tarnyba man rūpi labiausiai. Ši išorės reikalų tarnyba dar nėra sukurta, tad, o mums jau kainuoja nemažai, tad jos sąnaudos yra esminis klausimas. Manau, kad ta tarnyba turėtų būti komisijos dalis, o kas ten vyksta ir turėtų turėti poveikį biudžetui. Kalbant apie daugiametę programą, reikia pasakyti, kad negalima turėti kažkokios administracijos už komisijos ribų. Mes negalėtume su tuo sutikti. Reikėtų taip pat išsiaiškinti, kokie kokią juridinę sąrangą parinksime tai tarnybai, nes tai turės taip pat biudžeto pasiekmių. Visa tai dar nėra į biudžetą įtraukta. Tikimės, kad komisaras galės mums pateikti skaičius, kad galėtume išsiaiškinti, kas ir kaip 2011 metai jau yra visai arti, tad reikėtų išsiaiškinti, kur bus didžiausios tos tarnybos išlaidos. O tos išlaidos reikės bus ten, kur marža galima yra pati mažiausia. E, nežinau, ar būtų galima taupyti personalo sąskaitą. Mes turime galimybę, pavyzdžiui, numatyti specialias atostogas darbuotojams dirbantiems savo kilmės šalyse. Galbūt, pavyzdžiui, būtų galima jiems nebekompensuoti išlaidų už kelionę traukiniu namo, galbūt jiems būtų galima nupirkti pigų lėktuvo bilietą vietoj traukinio bilieto. E, aš norėčiau pasakyti, jog būtų reikalinga sukurti tam tikras galimybės mums veikti lankščiau. Taip pat noriu pasakyti, kad turime visą eilę priemonių, kurias dar galima panaudoti. Ir paskutinis pageidavimas būtų gerai įkurti biudžeto valdymo tarybą. Tokios dar nėra, jinai reikalinga. Ačiū, kolega Erhenhauser. Ačiū. Mums reikalingas yra kitas biudžetas, manyčiau, kad reikia drąsiai žvelgti į pakeitimus ir tuos pakeitimus įgyvendinti didelius, o nepasitenkinti kažkokiais kosmetiniais dalykėliais. Reikia, kad biudžetas būtų skaidrus, reikia kad žinotume, kokie bus tiksliai administraciniai kaštai, nes biudžete ta informacija turi atsispindėti. Antra, taupimas. Galbūt būtų galima taupyti, neaukojant tam efektyvumu. Pavyzdžiui, jeigu būtų uždarytas agentūros, jeigu būtų galima atsisakyti antros parlamentų būstinės Strasbūre, e, galbūt būtų galima sutaupyti e, ekonominis e, ir socialinis komitetas, regionų komitetai irgi yra tos institucijos, dėl kurių veiklos galima kelti klausimų. Reikėtų skirti lėšas ten, kur jų reikia. Reikėtų jas skirti mokesčių mokėtojų poreikiams spręsti, teikiant specialias programas, pavyzdžiui, Erasmus programą mokymui ir panašiai. Manau, prie šitų projektų reikėtų labiausiai susitelkti. Ačiū, kolega Sikerski. Zyskał znaczące dodatkowe kompetencje Europos parlamentas turi naujų prerogatyvų Lisabono sutarties dėka. Išplėsta yra bendro sprendimo prieimimo procedūra, tai yra geras dalykas, tačiau šis mechanizmas turi galiausiai imti veikti. Pasikeitė biudžeto procedūra. Ir tik bendradarbiaujant parlamentui, tarybai ir komisijai mums pavyks įdėkti tokią procedūrą, kuri atitiks sutarties nuostatas. Sutinku, kad reikia padidinti ES biudžetą, kad būtų galima atsiliepti tinkamai į Lisabono sutarties iššūkius. Europos parlamentas turi atlikti jam patikėtas užduotis, o tam parlamentui reikia lėšų. Būdami Europos parlamento nariais, Mes turime, mums, mums reikia daugiau pagalbos, ekspertų ar specialių tarnybų ir panašiai. Pranešime yra kalbama apie kitą prioritetą, o būtent labiau investuoti į jaunus žmonės. Tai reiškia, kad reikia investuoti į švietimą. Tuo būdu galima bus sukurti modernę ir novatorišką visuomenę. ES turi kovoti su E, tiksliau konkuruoti su tokiamis valstybėmis kaip Junktinės valstijos. Ir čia vyksta tikras technologijų mūšis. Būtent čia turime investuoti, kad įveiktume savo vėlavimą šioje srityje. Kova su skurdu yra susijusi su pagalba pasauliniai maisto programai. Mes taip pat turime e, skatinti, kad mokykloje būtų vartojama daugiau pieno ir vaisių. Vėl grįžtame prie švietimo Vėl kalbame apie žinių ekonomiką. Tačiau turime šalia to 2020 metų strategiją. Todėl biudžeto gairėse turime pasakyti, koks finansavimas bus numatytas tai strategijai. Nes jei norime, kad šita strategija būtų sėkminga, investuoti reikės daugiau. Investuoti socialinę sanglaudą, reikės kovoti taip pat su ekonominės krizės padariniais. Ačiū ponus Ikerskin. Pone Karvajo, prašau, dvi minutės. Thank you, Chair. A juventude, a ciência e a inovação estão no... Ačiū pirmininkė. Jaunimas, mokslas, inovacijos, akivaizdu, kad tai yra ES biudžeto prioritetai - investuoti į mokslą, investuoti į ateitį jaunimą, į profesinį švietimą, pereimą nuo švietimo prie darbo rinkos. Tai, kas svarbu šiame biudžete, jaunimas, kurie atleidžiami iš darbo jaunimas labiausiai kenčia nuo nedarbo. Taigi Erasmus, darbo vietų kūrimas, tai yra strateginiai sprendimai ateičiai. Labai svarbu yra užtikrinti jungtis tarp švietimo ir darbo rinkos mm, pasiūlymai dėl Erasmus, dėl darbo vietų kūrimo. Fernandės sakė, visa tai paremta šiais principais. Reikia numatyti papildomą finansavimą švietimo, mokymo, inovacijų programams. Antra, visose veiksmuose turi būti mokymo elementas, o taip pat elementas, kuris užtikrintų, jog sutartis būtų skirtos užtikrinti, jog darbdaviai būtų novatoriški ir kad tai būtų finansuojama novatoriškumas, um, skaitmininės darbo tvarkės prioritetai. Mes Turime remti naujas technologijas, neteršiančius naujus energijos šaltinius. Mes turime pasitikėti jaunimu ir mokslu ir todėl turime stiprinti šias rytis, kad Europa taptų lyderę pasaulyje. Dabar spontaniški pasisakymai. Pas Boris vieną minutį. szanowny panie przewodniczący szanowny panie komisarzu szanowna sprawozdawczyni! przede wszystkim chciałem pogratulować sprawozdawczyni. ačiū pirmininke komisare pranešėja. E, noriu visų pirma pasveikinti pranešėją su šiais puikiais pranešimais. Aišku, kad ekonominė situacija ES e, mūsų netenkina, tačiau šis pranešimas siūlo atsakymų e, klausimą, kaip ES galėtų užtikrinti pridėtinės vertės kūrimą. Labai svarbu, kad jaunimas yra dėmesio centre, tai puikiai mintis. Aš manau, kad tokiu būdu mes galėsime suvaldyti situaciją. Mm, inovacijų propagavimas, dėmesio sutelkimas į skaitminę ekonomiką, tai yra tinkamas požiūris. Taip pat parama smulkiam vidutiniam verslui, silpnesniems regionams, e, taip nusipelno mūsų dėmesio. Taip pat labai svarbu, kad kalbant apie mobilumą, mes siekiame paremti ten tinklus. Investavimas į žmonės yra labai svarbus. Noriu padėkoti švietimo komitetui už labai gerą darbą. Ačiū, ponė pirmininkė. 2011 metų biudžete privalu atsižvelgti naujas ES kompetencijos sritis bei ekonominė ir finansų krizė. Mūsų prioritetas turėtų būti darbo vietų išsaugomas ir naujų darbo vietų kūrimas. Manau, kad Europa turi investuoti į protingą pramonės politiką, ambicingą pramonės politiką. Negalima sutikti, kad 2011 metais e, tik 14 procentų BVP e, sukuria pramonė Maničiau, kad būtent dėl to 2011 metų biudžete reikia atsižvelgti į naujus biudžeto prioritetus. Valstybės narės 2010-aisiais turi laikytis tam tikrų uh, kriterijų numatytų finansinėje perspektyvoje. Turime investuoti transportą, energetikos efektyvumo mokslo tyrimus, žemės ūkį ir sveikato sektorių. Mes laukiame, kad tais metais komisija pateiks siūlymą E, kad būtų sukurtas infrastruktūr, transporto infrastruktūros vystimo fondas ir kad ES įneš savo indėlį, kuris bus atspindėtas 2011 metų biudžete. Dėkui. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Ekonominė socialinė padėtis ES reikalauja, kad 2011 metais būtų iš esmės pakeisti prioritetai, vertinant su tuo, kas atsižvel... atsispindėjo ankstesniuose biudžetuose. Turime dabar siekti kitokios politikos, kitokios nei dabar, kai yra tiek daug bedarbių, tiek daug gyvenančių žemiau skurdo ribos. Reikalinga daugiametė finansinė programa netokia, pagal kurią yra sumažinti struktūriniai fondai socialinės aplinkos sąskaita, mokslinių tyrimų kultūros politikos sąskaita. Turime užtikrinti ekonominę socialinę sanglaudą ir tai neturėtų būti vien tik tai surašyta sutartyse. Reikės investuoti į aplinkosaugą, į taiką. Ir tai neturėtų būti vien tik tai merkantiliški tikslai žemiau socialinių reikalavimų. Išoriniai veiksniai, karai neturėtų mūsų valdyti. Turime pakeisti politiką, parodyti, kad tai yra įmanoma ir tą būtina padaryti. Obermaier, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau kalbėti apie penktąjį skirsnį. Vidutinė ir ilgalaikė sėkminga strategija turi būti užtikrinta, ji turi būti draugiška aplinkai, efektyvi. Mes turime galvoti apie tris pagrindinius ES ir parlamento prioritetus. Šiuo metu mes turime labai atsargelgti su pinigais ir būti atskaitingi mm, mokesčių mokėtojams bei pateikti visas reikalingas ir piliečius dominančias ataskaitas. Parlamentas turėtų pasirinkti vieną būstinę, aš siūlyčiau Strasbūrą, kadangi jo istorija yra ypatinga, o Briuselis vis labiau prasmenga į mm, nusikalstamumą, čia įsivariau. Įs įsivyrauja chaosas ir situacija tampa nevaldoma. Patys Belgijos pareigūnai tą pripažįsta. Ačiū. Dėkui. Dabar žodis poniai Bazesku. Domnule președinte, domnilor comisari, fac un apel. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Norėčiau paraginti visus e, daugiau dėmesio biudžete skirti jaunimui jaunimą reikia palaikyti tiek europinių, tiek nacionalinių lygmenių. Norėčiau Jums priminti, kad Rumunijoje vienas iš vyriausybės projektų dėl jaunimo palaikymo tai šimtas tūkstančių būtų pastatyta, turėtų būti per ateinančius trejus metus. Taip pat Erasmus stipendijos turėtų e, pasiekti 3 milijonus studentų, bet reikia už užtikrinti didesnį finansavimą Erasmus Mundus stipendijoms. Tai leistų jauniesiems ES ir trečiųjų šalių mokslininkams, kaip pavyzdžiui iš Moldovos, studijuoti Europos Sąjungoje. Aš, būdama jauna parlamentarė, palaikau Erasmus iniciatyvą, pirmojo darbo iniciatyvą ir norėčiau pasveikinti komisiją greitai patvirtinus keturis energetikos projektus. Ačiū. Ir dabar žodis ponui Balčyčiui. Vieną minutę. Ačiū, gerbiamas pirmininkas, gerbiamas komisarė. Atsižvelgiant į sudėtingą valstybių narių ekonominę padėtį, ateinančių metų biudžetas turi būti tinkruopščiai planuojamas. Didžiausias dėmesys turėtų būti skiriamas darbo vietų išsaugojimui ir kūrimui tam pasitarnautų mažų ir vidutinių įmonių veiklos palaikymas ir skatinimas nes šios įmonės įdarbina didžiąją dalį europos sąjungos piliečių. kad naujai pradedančios arba finansiniais sunkumais susiduriančios įmonės išliktų turi būti lanksčiau teikiamos ir labiau prieinamos finansinės paramos priemonės. neturėtų būti užmirštos ir sritys teikiančios pridėtinę vertę ne tik atskiroms valstybėms narėms bet ir visai bendrijai tarp tokių sričių būtų galima paminėti transporto sritį kurios prioritetu turėtų tapti darnaus tvaraus ir saugaus transporto sistemos kūrimas transeuropinių tinklų plėtra tinkamas energetinių jungčių projektų užtikrinančių energetinį nepriklausomumą finansavimas taip pat privalo išlikti tarp du tūkstančiai vienuolika m. biudžeto prioritetų. Ačiū labai. Ačiū, baigiame spontaniškas diskusijas. Žodis Jums, ponė komisarė, prašom. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū už išsakytus komentarus. Tikrai daug sužinojau apie prioritetus, kuriuos savo išsikėlė parlamentas 11 metams. Kadangi šiandien esu nusiteikęs jūsų klausytis, tai išgirdau, jog dauguma kalbėtojų pasisakė mm, kad 11 metų biudžetas e, kūriamas ypatingomis krizės sąlygomis, kuomet e, nemažai valstybių kovoja su fiskalinėmis problemomis. Tai tikrai didina spaudimą biudžetui, jo dydžiui, tikrai reikalauja ypatingų pastangų didinant biudžeto valdymą, biudžeto skaidrumą. Van Orden, Berman, Hartman e, tą pabrėžė. Bet netgi tie negausus ištekliai turėtų būti panaudoti tinkamai pagal prioritetus. Po debato susidarė įspūdis, jog tiek jauni, tiek vyresnio amžiaus parlamentarai palaiko pasirinktą e, kryptį ir 11 metams mes pasirinkome gerus prioritetus, bent jau dauguma parlamentarų tam pritarė turime e, dabar galvoti apie kokybę ir tinkamą įvykdymą. Štai ponas Godmans, ponas Šurinas iš karto galvoja apie sanglaudą. Iš ties, 9-10 metais lygis buvo žemesnis, todėl 11 metais turėtų ši priemonė išaukti, kadangi tai yra puikiai kovos su krize priemonė ir turėtų duotų norimų rezultatų. Taip pat nepamirškime mokslinių tyrimų. Čia reikėtų palankesnių vartotojui taisyklių. Mes jas atnaujinsime e, Liepą birželį šiais metais. Klausant jūsų pasisakymų, tapo man aišku, parlamentaras puikiai suvokė, kad biudžeto, e, biudžeto keitimų nėra didelės laisvės. Parlamentarai pabrėžė, kad Veiksmų laisvės tikrai nedaug, bet šiek tiek lankstumo yra keičiant bei įgyvendinant biudžetą. Mes to tikrai pasinaudosime. Inga Greslė, kaip visuomet, yra teisi. Ji pabrėžė, jog mums reikia išorės veiksmų tarnybos, kuri turėtų savo biudžeto, tačiau biudžeto jie, čia tarnybai kol kas nėra ir neturint jokių konkrečių skaičių dėl būsimo biudžeto kažką padaryti sudėtinga. Tiesiog norime užtikrinti, kad jau šiais metais išorės veiksmų tarnyba taptų veiksminga. Nekontraudamas laukiu rytojaus diskusijų per neoficialojų trialogą, o po to prasidės jau diskusijos iš esmės. Tikėkime, kad 11 metų taikinimo procesas biudžeto srityje vyks labai sėkmingai. Ačiū. Euh, Dėkuoju komisijos nariui. O dabar norėčiau suteikti žodį poniai Jadrževskai. Dėkuoju pirmininkė. Komisijos nariai, gerbimi kolegos, man buvo labai įdomu klausytis visų kolegų pasisakymų. Džiaugiuosi, kad jūs uh, pritarėte mano išsakytiems pagrindiniams 2011 e, m. biudžeto prioritetams. Ir ypač džiaugiuosi tuo, kad jūs pritarėte tam, kad mes daugiau dėmesio skirtume jaunimui. Jūsų palaikymas e, paskatins mane ir toliau dirbti dar intensyviau. Daug kas iš jūsų apgailėstavo, kad dėja mes nedaug ką galime pakeisti. Ir būtent todėl aš norėčiau kreiptis į Europos komisiją, paragindama ją atliekant e, daugiametės finansinės e, perspektyvos vidurio peržiūrą, atsižvelgti į mūsų pastabas. Ši perspektyva jau gyvendinama penkerius metus ir atėjo laikas mums įvertinti tai, ką mes sugebėjome pasiekti ypač atsižvelgiant į mūsų vis dar kamuojančią ekonominę ir finansinę krizę. Nepamirškime, kad e, skirtingos valstybės narės e, skirtingai nukentėjo nuo šios krizės. Mes turime nemažai svarbių fondų skirtų moksliniams tyrimams, vidaus rinkai, jaunimui, piliečių laisvėms ir kitiems dalykams. šių fondų lėšos iš sudaro tik nedidelę biudžeto dalį ir jeigu mes bandysime jas mažinti, iš tikrųjų iš esmės nieko nepakeisime, nesugebėsime sutaupyti daug pinigų. Tačiau tai parodys mūsų jaunimui, kad jie mums nerūpi. Nepamirškime, kad jaunimas gyvena čia, dabar, čia, Europoje. Ir todėl turime rūpintis jaunais, žmonė, jaunais žmonėmis. Taip pat norėčiau pakalbėti apie tai, kad mums reikia platesnės perspektyvos formuojant ES biudžetą. Mes turėtume ne tik remti jaunimą, bet ir skirti papildomų lėšų švietimui, kuris turėtų būti vienas iš mūsų prioritetų. Nepamirškime, kad gyvename bendroje Europoje. Europoje, kurioje žmonės ir idėjos gali laisvai keliauti. Begdama diskusijas Europos parlamente apie 2011 metų biudžetą, aš norėčiau padėkoti savo kolegoms, kurių dėja nėra šiandien šioje salėje, ir dar kartą pakartoti, kad taip be abejo turėtume taupyti, turėtume mažinti išlaidas. Ir štai tokia finansinė drausmė turėtų būti taikoma mums visiems, įskaitant ir Europos parlamentą. Ir apie tai aiškiai kalbama yra pranešime, kuriam pritarė biudžeto komitetas. Biudžetą šiandien svarstėme vėlai vakare, tačiau aš tikiuosi, kad tai dėl to mūsų diskusijų kokybė nenukentėjo. Komisijos narys kažkada buvo, buvo tarp mūsų ir todėl aš tikiuosi, kad jis atsižvelgs į Europos parlamento narių išsakytą nuomonę. Ir todėl tik, tikiuosi, kad mums, mus visus patenkins komisijos pateiktas e, biudžeto projektas. Ir tikiuosi, kad mes neturėsime iš naujo kartoti tai, apie ką šiandien kalbėjome. Baigiame svarstyti šį klausimą, dėl jo balsuosime rytoj. Prieš perėdama prie kito e, darbo tvarkės punkto, aš norėčiau pranešti